nebus jokių pakeitimų. Rytoj taip pat. O trečiadienį EKR frakcija paprašė e, m, e, pakalbėti apie e, Europos Sąjungos e, sutartį, Europos Sąjungos sutarties pareiškimus, ponia Lunek. Dėkoju, prasidės labai svarbios dėrybos, pačios svarbiausios, kurias tik teko kada nors e, pažinti ES egzistavimos metu. E, prasideda dėrybos dėl Brexit. E, Susidarė reikiamą daugumą, mes pasirinkome laikytis ryštingos pozicijos dėrybose, tą paminėjo visos frakcijos, atketiname laikytis tvirtai tiek tarybos, tiek Junktinės karalystės atžvilgių. Kitą savaitę buvo pasakyta, kad ponas Verhofstatas bus įgaliotas vadovauti pirmininkų suėgai mane tai nustebino, nes dėl to niekas nebalsavo, dar vyko diskusijos, buvo priimtas sprendimas ir tiek, kaip šiuo atveju nekalbėti apie demokratijos deficitą, apie jos didžiulį trūkumą, kaip galima e, vadinti save demokratais, jeigu įmamas ir paskiriamas taip žmogus visiškai antidemokratiškai be jokių diskusijų. Aš manau, kad ponas Verkoskatas bus pirmasis, kuris pareikalaus diskusijos dėl tokio jo skirimo. Ačiū. Dank. Labai ačiū. Kas dabar norėtų pasisakyti už, uh, už šį pareiškimą. Ponas. Pane pirmininkė, mes norėtume palaikyti EKR rekomendaciją Aš e, negaliu patikėti tuo, kad pirmininkų sueiga pasirinko poną Verhofštatą, kuris dėrėsis dėl Europos parlamento vardu dėl Brexito. Aš jau šešerius metus esu, esu šiame parlamente ir aš girdėjau uh, pono Verhofštato pasisakymus. Jis tikrai nėra Britanijos draugas. Paskutinį kartą, kai kalbėjau su šito parlamento, sakiau, kad mes turime būti ramus ir užtikrinti patį geriausią dėrybų rezultatą. Po, e, pono Verhofštato pasisakymus paskirimas nepasitarnaus nei prancūzijos ūkininkams, nei um, automobilių gamintojams, kurie uh, parduoda daug automobilių Junktinė karalystėje. Prašau permastyti uh, um, ir paskirti kitą kandidatą. E, šitame pranešime sakoma, e, kad pasiruoši, e, kalbama apie pasiruošimą dėryboms pagal 50 straipsnį. Taigi 50 straipsnį valstybė narė turi aktyvuoti, tačiau jinai dar to neaktyvavo. Ir nežinau, kaip dabar reiktų iškelti šitą pranešimą, tačiau Gonzalė, ponas Gonzalės norėtų pasakyti prieš šitą pareiškimą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, nesuprantu, ar diskusijos yra susijusios su 50 straipsnio taikymu, ar ne. Ar labiau diskutuojame dėl pono Verhofštato. Mes norime mes turime pirmiausia reikalauti, kad būtų taikomas 50 straipsnis, o diskutuojame dėl dalykų, dėl kurių dabar neturėtume. Trečia, jokios prasmės E, neturi tai, kad Junktinė karalystė reikalautų dviejų metų, ar taikyti apskritai, kad pasižiūrėtų tą 50 straipsnį ar ne. Aš manau, kad tie klausimai turi būti sprendžiami žymiai greičiau. Tai nesutampa su būtinybė greitai spręsti šią situaciją. Ketvirta. Man atrodo šiek tiek keista, kad toks svarbus klausimas yra sprendžiamas E, taip greitai, nesurengusi, bent prieš porą dienų neįspėjus dėl, parlam, dėl diskusijos parlamente. Juk turime parlamento procedūrą. Ir tam būtina, kad, atitik, kad būtų e, atitinkama tam tikras sąlygas. Ir aš manyčiau, kad reikėtų kitą kartą panašius dalykus organizuoti šiek tiek geriau. Jūs norite, kad parlamentas diskutuotų dėl 50 straipsnių, bet juk iki šiol net minimas nebuvo. O štai kitoje salėje, ko gero, bus, ap, e, bus išklausytas naujas Junktinės karalystės komisaras. Tai ar vieną ar kitą reikėtų daryti, bet abu dalykus organizuoti vienu metu tiesiog yra blogo organizavimo pavyzdys. Dėkui. E, prašoma partinio balsavimo dėl šito pasiūlymo. Prašyčiau, kad paimtumėte, įdėtumėte korteles ir Taigi pradedame elektroninį balsavimą. Ar dėl, visi kolegos balsavo? Baigiame. Atmestas e, pasiūlymas. Taigi dabar e, SND frakcija trečia, trečiadienį prašo e, komisijos ir tarybos e, prašymo dėl industrializavimo politikos peržiūrėjimo atsižvelgiant į paskutinį katafelio atvejį. Ir siūloma, kad šitas klausimas būtų nukeltas, balsavimas būtų nu, nukeltas į spalio pirmą dieną ir e, posėdį turi būti, e, e, reikia prailginti. Ponas Pitelo. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip. Teisingai pasakėte, mums tikrai daug nerimo kelia sudarysi padėtis, kurią sukėlė bedarbystė bei minėtosios situacijos, kur skėlėtos įmonės Belgijoje ir Prancūzijoje, nes jų išsikelimas kainuos tūkstančius darbo vietų. Ir dėl to reikia kalbėti apie tai kaip apie platesnį temą, ne tik apie pramonės krizę, kuris susidurė Europą. Todėl reikėtų imtis europinės politikos, kas mes nuo šių problemas. Ačiū. Ponas Partstas, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, klausimas, kurį iškėlė socialdemokratai, yra labai svarbus dalykas ir ponas Pitela teisingai pastebėjo, kad tai, kai žvelgiame, kas vyksta Šarlerua, Valonijoje, tai yra tikra katastrofa. Daugiau negu 2000 darbo vietų kyla pavojus, dar daugiau šalutinių darbo vietų rizikuoja išnykti, paslaugų susijusių su minėta gamykla, su Caterpillar. Tad iš tikrųjų būtina kažką daryti. Caterpillar yra ta įmonė, kuri formaliai dirbdama gauna pelną, kuri moka vis didesnius dividendus savo akcininkams. Ir staiga dabar e, darbuotojai e, ir tarnautojai tos įmonės patirs e, didžiulių nuostolių. Nežinia kodėl. Mes socialdemokratai manome, kad situaciją reikia spręsti. Ačiū. Dėkas. Kolega Kaza nori pasakyti prieš e, šitą pasiūlymą. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai sutinkame, kad situacija yra labai bloga ir tikrai reikia dėl jos diskutuoti. Tačiau, kol nėra surinkta pakankamai informacijos, o mes dabar informacijos neturime pakankamai, manau, kad e, tokia rezoliucija neturėtų būti svarstoma. Sutinku, kad reikia diskusijos, bet tam yra tinkami metodai, kaip dirbti. Pavyzdžiui, ta pačia Caterpillar įmonė, taip pat EGF e klausimas Visą tai reikia turbūt daryti, tačiau manau, kad šiuo metu ši rezoliucija na, nėra palaikytina. Tai mes, mes prieš, bet už diskusijas. Ačiū. Aso, Marijas, Ponas uh, Marija dar norėjo pasakyti taip. Ne, dėl tvarkos. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad per ankstesnį balsavimą aš balsavau dėl, e balsavau dėl ekar klertų klausimo, tačiau sistema gerai nedirbo. Taigi, prašau tai įtraukite į protokolą, balsavau už, tačiau sistema nesuveikė. Prašau tai pažymėti, ačiū. Ok. Gerai, užprotokolavome ir paprašysime e, technikų paskui pasižiūrėti. E, dabar balsuosime dėl pono Pitelos pakeitimo pasiūlymo. Kas už? Pone Weber. Wenn ich noch unterbreche. Buvo prašoma atskirai e, balsuoti dėl rezoliucijos ir dėl diskusijų. Aš esu prieš rezoliuciją. Labai ačiū. Tai reikia balsuoti dar kartą iš naujo. Taigi, e, pono Pitelos e, pakeitimas siūlo, kad diskutu, diskusija dabar, o rezoliucija turi būti per spalio e, mėnesio posėdį. Taigi, kas nori už tokį pasiūlymą balsuoti? Kas balsuoja prieš? Ir kas susilaikė? Taigi, patikrinkime. elektroninis balsavimas pradedamas, kas už pono Spitalo pasiūlymą diskusiją surenkti dabar, o rezu, dėl rezoliucijos balsuoti spalio mėnesį. Ar visi balsavote? Baigėme balsavimą. Priimtas. Ir, ir e, dėl e, to, kad reikia pailginti posėdį iki vidurnakčio. Noriu informuoti, kad e, taryba negali garantuoti, kad jie dalyvau šiame e, posėdėje, tai yra trečiadienį po pietų. Ir mes turime užtikrinti, kad bent jau vienas vyriausybės atstovas Mm, pirmininkaujančios valstybės atstovas dalyvautų posėdėje. Die GUE Fraktion beantragt. Toliau GUE e frakcija paprašė, e, kad e, būtų perkeltas klausimas dėl minimalių pajamų schemų ES į ketvirtadienio popietį, popietę. Ir Na, tai turėtų, turėtų būti ketvirtadienio pirmas klausimas. Ir e, dabar ponė Lopės nori pasisakyti e, šiuo klausimu. Ir siūla, siūloma, kad šeš... E, ponas Lopės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ketvirtadienį iš ryto vyks labai svarbi diskusija. Diskutuosime dėl dviejų komisijos dokumentų susijusių su užimtumo klausimais. Dabar, kai 125 milijonai bedarbių turime, kad kai turime daugybę kitokių sunkumų patiriančių žmonių. Žodinis klausimas buvo atidėtas ketvirtadienį po pietų, kaip tai yra įmanoma. Mes norėtume pasiūlyti aptarti abu dokumentus ryte. Ir tuomet žodinius klausimus ganėtume nagrinėti po pietų. Ačiū. Kas pirmininkas, kas norėtų pritarti pono pasiūlymui? Prašau. Pone pirmininkė, brangus kolegos, žinoma, klausimas svarbus ir sudėtingas. Reikia labai atidžiai apsidyti šį klausimą, nes tikrai Europos turime su krize Milijonai žmonių dirba labai sunkiamis sąlygomis, gyvena labai sunkiamis sąlygomis. Todėl būtina užtikrinti, kad per diskusijas dalyvautų kuo daugiau narių. Dėkui, panas Kaza. Ačiū, ponė pirmininkė. Suprantu, kad klausimas labai svarbus, tačiau yra ir kitų svarbių nuomonių. Daug jų yra. Kaip tikritinė sesija, todėl nesutinkame keisti rytinės diskusijos tvarką. Manau, kad ir po pietų bus pakankamai narių. Nepamirškime, kad ketvirtadienį po pietų, juk vis dar turime dalyvauti parlamento sesiją. Ačiū. Kas balsuoja už pono Lopės pasiūlymą? Kas prieš? Ir kas susilaiko? Patikrinkime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. Balsavimas priimamas. Taigi ketvirtadienį pradėsime dirbti 8 ryto. ir pakeisime darbo tvarkę taip, kad šitas pranešimas minimalio, dėl minimalių pajamų schemų bus e, aptariamas iš pat ryto ir po pietų bus per perkeliamas žodinis klausimas. Ar daugiau yra kokių pakeitimų darbo tvarkėje? Ponas Obermeier. Dėkuoju, pirmininkė. Aš e, norė, e, norėčiau paminėti labai svarbę e, dieną Europai, tai yra Europos krikščioniško solidarumo diena. Dabar jau yra 333 metai, kaip buvo vienas, vienas Miestas buvo apgintas nuo turkų ir e, turk, turkų, e, tai buvo turkų okupacijos ir islamizacijos e, grėsmės pabaiga. Ir žmonės patyrė tai ir Balkanuose, ir Pietų Europoje per šimtmečius. Norėčiau pasakyti už tuos drąsius europiečius, kurie atsistojo, e, kurie prarado savo gyvybę, gyvybės, apgynė e, šalį ir jiems reikia parodyti pagarbą. Na, nežinau, ar tai susijęs su darbo tarke. Tačiau jūs esate labai patikimas kolega, o jūs dabar išnaudojate šitą momentą propagandistinėms priežastims. Dabar periname prie pono Langen pranešimo. Ir pranešimas yra naujo energijos rinkos modelio kūrimas. Pone Langen.